Vedam e, posėdį, tad e, pirmiausia pradėsim nuo komisijos e, pranešimo dėl problemų maisto produktų tiekimo grandinėje nesen, dėl neseniai kilusio arklienos skandalo. Tai bus komisijos pareiškimas ir nedelsdama suteiksiu komisijos atstovui žodį, komisijos nariui Borgui. Prašom. Weeks... Gerbėmieji nariai, per Praėjusias savaitės aš e, e, tiek e, parlamento aplinkosaugos ir vartotojų, vartotojų klausimų komitete kalbėjau jau šitą temą šitą temą, kad e, tam tikrose, dėl e, apie arklienos e, buvimą tam tikrose maisto produktuose. Ir dabar su malonumu jums pranešiu apie priemonės, kurių mes jau ėmėmės ar kurias planuojam dėkti ateityje. O dabar šiandien, praėjus mėnesiui nuo pirmųjų tų, tų aptiktų arklienos likučių, kad e, noriu pasakyti, kad e, taip mes e, dabar vertinam būtent, būtent kiek tai turėjo padarė žalos, tačiau vis dėlto mes situaciją tebe, tebe stebim ir iš tikrųjų klausimas ir toks, tai, tai iš tikrųjų kalbam ne apie saugos klausimą, bet apie ženklinimo klausimą. Ir čia iš tikrųjų e, atsako e, gamintojai e, už tai, kad būtų laikomasi reikalavimų dėl ženklinimo ir kartu valstybės narės atsako už tai, kad ES e taisyklės būtų įgyvendinamos ir valstybės narės turi įvertinti, ar produktai e, atitinka saugos reikalavimus. Čia reikėtų paminėti ES e, greitojo reagavimo mechanizmą. Tad visi, visi nustatyti netitikimo atvejai iškart pranešami. O dabar, ponė pirmininkė, tam tikrose maisto produktuose, kai buvo aptikta arklienos, tokie atvejai iš karto e, buvo pranešami per ES greitojo reagavimo sistemą. Tad mūsų atsiekomumo sistemos iš tikrųjų veikia gerai ir pagal jas valstybių narių institucijos gali greitai nustatyti, kas, kas ką e, padarė. Tad visos valstybės narės dabar jau e, atlieka DNR e, bandymus su tam tikrais produktais. Ir Ir, ir tai, laikomasi, e, tai daroma laikomasi rekomendacijų, kur, kurias komisija priėmė, mm, komisija priėmė vasario 19-ąją kai gavom e, informacijos iš Junktinės karalystės institucijų ir, ir po to sekė e, kiti įvykiai. Buvo sušauktas nuolatinis e, maisto produktų grandinės klausimų komitetas ir valstybės narės tada toliau ėmėsi priemonių pagal rekomendacijas. Tad dabar toliau bandymai ir toliau stebėjimas bus atliekama, atliekami visą kovą, kovo mėnesį ir Iki balandžio 15 valstybės narės tada jau pateiks stebėjimo rezultatus ir bus e, parengtas pranešimas. Tad e, aš jau sakiau, kad e, norint atgauti vartotojų pasitikėjimą, mes turim kartu viešinti ir inspekcijų rezultatus. Be to, Europolas irgi e, tyrė ir valstybės narės šiaip jau e, E, teikia informaciją per savo vietos Europolo biurus. Tad iš tikrųjų e, mes galim dabar, laikydamėsi skaidrumo, atkurti vartotojų pasitikėjimą. Vertinant plačiau, tai galima daryti išvadą, kad mūsų teisės aktai yra tinkami kad e, iš tikrųjų e, čia ne, ne pačios taisyklės kliūva. Problemos e, susijusios su teisės aktų įgyvendinimu, o ne su pačiais teisės aktais. Kaip ir su panašiais kitais skandalais susijusiais su maisto produktais, mes ir šiuo atveju turim pasimokyti. Ir tokiu būdu taip. Tiesiog šis skandalas ir šiuo požiūriu nebus išimtis. Tad uh... Dabar mes galim teikti patikinimą konkrečiais veiksmais, e, pasinaudodami turimas priemonės ir kartu analizuodami gautus duomenis. O dabar komisija svarsto, kaip toliau sustiprinti taisyklės, kontrolės taisyklės e, trijo, trijose srityse - sankcijų, e, kontrolės srityje ir, ir, ir ženklinimo srityje. Pirmiausia, labai svarbi kontrolė ir e, sankcijos tam e, įgyvendinant e, taisyklės. Pagal dabartinę direktyvą tai valstybės narės turi taikyti tinkamas ir atgrasinančias priemonės. O dabar dar pagal pasiūlymą, kuris buvo parengtas prieš skandalą, pagal jį buvo e, siūloma sustiprinti kontrolę ir pagal tai valstybės narės tada turės e, sukurti, numatyti finansinės priemonės priklausomai nuo to, kiek pažeidžiama e, maisto grandinės produktų taisyklės. Kitais žodžiais, Tad e, tik iš tikrųjų atgrasoma priemonė yra tokia, jeigu bus aišku, kad bus prarasta daugiau negu kad, kad e, laimėta nu, iš nusikalstamos e, veikos. Toliau, kita svarbis rytis yra veiksminga kontrolė. Ir čia šiuo atveju komisija galės e, praš, reikalauti valstybių narių dėkti tam tikros ribotos trukmės kontrolės planus, tam, kad būtų galima E, ištaisyti grandinės trūkumus, bet kartu e, reikala, reikalaus iš valstybių narių nustatyti naujus kontrolės mechanizmus, kai kils naujų, e, ry, naujos rizikos. Tad aš žinau, kad valstybės narės, dauguma valstybių narių jau įgyvendina kontrolės planus, tačiau ta nuostata nėra teisiškai privaloma. Ir trečia Trečias dalykas, kaip mes žinom, kaip jūs e, žinot, kad e, dabar e, vėlgi bus įtvirtinama kilmės ženklinimas. Ir noriu pabrėžti, kad ta nuostata buvo pasiūlyta dar prieš šį skandalą. Tačiau vis daugiau valstybių narių mano, kad reikia pasinaudoti progą ir kaip tik e, nu, nustatyti e, e, privalomą kilmės ženklinimą ne vien tik tai jautienos produktams, bet ir kitiems. Ir tai buvo pasiūlyta dar prieš skandalą ir pagal komisiją turėjo iki šių metų pabaigos įvertinti štai tokios nuostatos galimybę. Ir aš ėmiausi iniciatyvos, kad e, tyrimas būtų atliekamas kuo greičiau ir, tas, ir tyrimas šiuo klausimu pasirodys jau e, rudens pradžioje. Tad šia, šiuo tyrimu bus atsižvelgiama į tai, kad e, vartotojams reikės pateikti informaciją apie kilmės ženklinimą ir kartu bus uh, atliekama šitos priemonės e, poveikis e, mūsų vidaus rinkai bei tarptautiniai priekybai. Ir aš, pirmininkė, tikrai laikausi atviro požiūriu šiuo klausimu. Nors, kaip jau sakiau, siūloma priemonė, siūloma nuostata nėra tiesioginis šito skandalo e, rezultatas. Tad net jeigu valstybė, mm, ne, kurios, iš, Aš man, taip, aš e, dėsiu pastangas, kad e, tas e, tyrimas ir pranešimas būtų paskelbtas kuo greičiau. Ir dar pabrėšiu, kad vartotojų pasitikėjimas yra jautrus dalykas ir todėl mes tikrai turim skatinti valstybės narės, kad šios toliau atliktų tyrimus, kartu buvo ir baudžiamojo tyrimo atveju kad tikrai būtų galima užtikrinti e, tiesiog informacijos, pačios naujausios informacijos gavimą, kad mes galėtume kuo greičiau atkurti pasitikėjimą. O kol kas, pasakysiu, mes esam tikrai patenkinti bendradarbiavimu su valstybėmis narėmis. Tad tikrai mes turim pasimokyti iš, iš, iš klaidų ir esu tikras, kad mes tikrai atkursim kuo greičiau pasitikėjimą maisto produktų grandinę, nes mes turim e, tikrai vieną, vieną iš geriausių maisto produktų saugos sistemų visame pasaulyje, tačiau tai nereiškia, kad mes negalim mokytis iš, iš praeities, iš, iš dabarties. Uh, nes tai, kad mes turim vieną geriausių maisto produktų saugos sistemų pasaulyje, tai nereiškia, kad mes galim tiesiog dabar e, būti visiškai pasitenkinę ir, ir užleisti pozicijas kitiems ir aš tikrai tikiuosi parlamento paramos. Labai ačiū, ponė komisijos narė ir toliau ponas Šrūpo. Ja, Gerbiamasis komisijos nariai, ponė pirmininkė, aš tikrai visiškai sutinku su jumis, kad a, maistas, <clears throat> maisto reguliavimas sudaro vieną sudėtinių teisėkūros dalių. Kita vertus, šioje srityje nuolatos pastaruoju metu kyla tikrai rimtų skandalų, turiu galvoje visą sektorių. Todėl negalime sakyti, kad sistema yra puikiai Tačiau būtų įdomu sužinoti, ką jūsų nuomonė reikėtų tobulinti. Aš suprantu, kad valstybės narės yra atsakingos už pačią kontrolę, už jūs procesą, tačiau mes atsakingi už reguliavimą, o komisijai tenka konkretiai atsakomybė už visą sektoriaus funkcionavimą. Mes tikrai praradome vartotojų pasitikėjimą ir manau, tai yra viena iš pagrindinių problemų, su kuria mums reiks susidoroti. Būtent atkurti vartotojų pasitikėjimą, o tam prireiks ir laiko ir lėšų. Nepakanka vien tik tai įsiaiškinti, kas įvyko. Taip, tyrimas yra svarbus, taip e, buvo e, vykdyta nusikalstama veika, tačiau labai svarbu dabar užtikrinti, kad kontrolės priemonės funkcionuotų tinkamai ir kad e, žmonėms, kurie bando sukčiauti, bent jau ekonominio požiūrių, tai neapsimokėtų. Reikalinga tiesiog paskaičiuoti tikriausiai, kiek kainuotų, pavyzdžiui, stiprinti kontrolę vietose, nes kontrolė vietose tikrai yra svarbus momentas. Tokiu būdu mes sugebėsime patobulinti sistemą taip, kad ji bus veiksminga ir efektyvi. Taip pat reikėtų gal uh, panalizuoti ir uh, sankcijas už uh, tokius veiksmus. Gal sankcijos yra pernelyg švelnios ir gal reikėtų jas griežtinti. Atrodo, kyla vertimo problema, techninė problema. Ar visi girdite vertimą į anglų kalbą? Jeigu ne, tai tada matomai yra techninės problemos. Taigi, kas yra labai svarbu? Svarbu yra turėti tinkamą stebėsenos ir kontrolės sistemą tam, kad galėtume vėl susigražinti vartotojų pasitikėjimą. Komisijos ataskaita nebejotinai taps tą platformą, kurią vadovaudamiesi dirbsime toliau. Kilmės ženklinimas yra svarbus. Pavyzdžiui, reikia žinoti, kur galvijai buvo penimi, kur jie buvo skerdžiami. Taigi visa ta kilmė, kuri pasiskirsto per grandinę, informacija apie ją yra svarbi vartotojams. Taip pat akivaizdu, kad e, maisto sektorių reikia išmanyti, nes kitaip galime nuklysti į šoną. Be to komisija ir taryba turi užtikrinti, kad bus nustatyti kaip galima aukštesni standartai tam, kad maistas, kurį valgome, būtų pats saugiausias, o vartotojui svarbu, kad jisai valgytų tai, ką pageitauja. Ačiū, ponė Zeberi. Toliau žodis suteikiamas Lindai Makavan. Dvi minutės. Ačiū komisijai. Tikrai pritariu tam, ką jūs ką tik sakėte. Ypač Džiugu buvo girdėti, kad jūs ketinate paspartinti darbą susijusi su perdirbto maisto ženklinimo. Aš suprantu, kad jūs tų veiksmų imatės ne dėl to, kad kilo krizė. Tikrai ne. Parlamentas dėl tokios priemonės balsavo dar prieš dviejus metus, nes tikrai e, gamintojai turi ir tiekėjai prisimti atitinkamą atsakomybę, o tą atsakomybę galima įtvirtinti ženklinimo būdu nes dabar jie sugeba apeiti reikalavimus. Ir e, dažnai mes matome, kad skerdžiamas galvijas vienoje šalyje, paskiau mes agabenama į kitą valstybę narę, perdirbimui po to jinai konservuojama trečioje valstybėje narėje. O kontrolės sistema turi apimti visą grandinę nuo ūkio iki lėkštės. Kai mes e, jūsų esame klausę anksčiau apie tos sistemos tobulinimą ir komisija, ir taryba sakė, kad tobulinimas kainuotų per daug. Bet dabar vis tiek reikės investuoti. Komisija taip pat sakė, kad dabartinė sistema yra tikrai pakankamai patikima. Tačiau aš girdėjau nemažai nuomonių, kad pakeitimai, kurie buvo padaryti 2006 metais įvedus mėsos hygienos standartus, susilpnino patikras ypač e, kai kuriuose e, grandinės dalyse. Ir kiekvieną dieną patikra tikrai nevykdoma. Dabar užuot iš anksto, dabar vykdomos iš anksto patikros apie jas iš anksto informuojant, bet tik tai pjausti, mėsos pjaustimo įmonėse. Ir įdomu, kaip jūs tokiu būdu galite užtikrinti hygienos standartus. Todėl norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie perspektyvas. Junktinės karalystės žiniasklaida daug rašo apie Britanijos maisto sektorių, kalba apie krizę, apie atsakomybę ir apie kilusią vartotojų pasitikėjimo krizę, kurią tikrai reikia, su kuria reikia kovoti, atsižvelgianti tuos pakeitimus, kurie buvo padaryti prieš porą metų. Ponas Deivis pirmininkė, aš prieš 14 metų pradėjau dirbti parlamente ir pirmas iš mano veiksmų buvo surenkti susitikimą su Kumbrijos regiono e, jautienos augintojais. Ir aš visiškai jūs suprantu, valstybės narės turi imtis veiksmų. Tuo metu komisija turėjo pasikliauti valstybėmis narėmis, kad teisės aktai būtų įgyvendinami, nes komisija savo policijos ir kariuomenės neturi. <clears throat> Tačiau teisės aktai turi būti veiksmingi, proporcingi ir sankcijos turi būti atgrasančios. Galime nustatyti nuostabiausius įstatymus, tačiau nieko nebus, jeigu valstybės narės jų neįgyvendins. Valstybėse narėse sankcijos skiriasi, procedūros taip pat skiriasi. <clears throat> valstybės narės taiko skirtingą baudžiamąjį persekiojimą ir nacionaliniai teismai nustato skirtingas bausmes. E, piliečiai tikisi, kad ES įstatymai bus vienodai taikomi visose valstybės narėse, nes kitaip kamgi jų laikytis. Kita vertus, e, ES neturėtų nustatinėti vienodų baudžiamųjų sankcijų tai jau aišku ne vien jūsų kompetencijos sritis. Turi vykti gilesnės diskusijos, išsamesnė analizė to, kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktus. Ne tik pačius teisės aktus, bet kaip ir teismai tuos teisės aktus interpretuoja. Jeigu mes to nepadarysime, jeigu nevyks diskusijos taryboje ir parlamente, tai įstatymai nebus vienodai taikomi, o tai e, greuna įstatymų reputaciją ir mūsų darbas tampa beprasmis. Ačiū ponui Deivisui. Toliau ponas Šliuter. Ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū komisarė, kad jūs e, dirbat šituo klausimu ir iškėlė tokį dalyką kaip geresnės, geresnių sankcijų, geriau pasiteisinančių sankcijų klausimą. Bet dabar juk mes jau turim 20 metų konservuotos jautenos daug, atsargų e, ir vėlgi kartu buvo atveju, kada buvo pardavinėjami, pardavinėjami mėsos e, produktai, e, kurie, kurie buvo ženklinami kitų pavadinimų, tad buvo skandalų jau nemažai. Ir tai yra e, sistemos iš tikrųjų klaida, kadangi yra vis dar man, manančių, kad galima pasinaudoti būtent tuo, kad tai apsimoka. Ir tokius atvejus mes turėtume sustabdyti, turėtume tikrai sugriežti, sugriežtinti kontrolę kontrolė, kad būtų galima laiku nustatyti riziką. Na ir tas preliminarus e, pa, iš ankstinis pasiūlymas dėl e, kontrolės, aš manyčiau, kad visoje maisto produktų grandinėje turėtų būti e, e, valstybės e, e šiaip jau kontrolės grandis. Tad panašiai kaip ir kitose srityse. Tad aš manyčiau, Be to, aš. Be to, e, kalbant apie kilmės ženklinimą, aš e, manyčiau, kad e, bus tikrai pateikta kuo, kuo greičiau būtent to tyrimo rezultatų ir tokiu būdu, kad tai labai svarbu, kad vartotojai žinotų, ką jie iš tikrųjų perka. Be to, tokiu būdu tai kartu prisidės ir prie vietos produktų lengvesnio pardavi, pardavinėjimo e, kad ir tokiu būdu tikrai būtų galima sutrumpinti maisto produktų grandinę tarp e, gamintojų ir galutinių vartotojų. Tad tokiu būdu tikrai E, labai svarbu tai būtų grandinės, maisto produktų grandinės trumpinimui. Labai Ir iš tikrųjų tai, kad yra labai daug grandžių tarp pradinio gamintojo ir galutinio vartotojo, dėl to e, kyla e, rizikos. Ir todėl labai svarbu, kad mes iš tikrųjų sudarytume geresnės sąlygas, kurie veikia e, tiems e, e, ūkio subjektams, kurie veikia sąžiningai ir kad tikrai būtų galima išvengti sukčiavimo atveju. Uh, Ponas Nikolson, vieną minutę. Niekas nebejoja, kad du, suduotas smūgis vartotojų pasitikėjimui, aš kalbu apie šitą Arklieno skandalą. Tačiau galima matyti ir teigiamą pusę. O geroji pusė yra tai, kad žmonės vėl grįžta pas savo vietinį mėsininką pirkti mėsos. Jie nori žinoti, ką perka. Ir tuo reikia pasidžiaugti. Aišku, aš norėčiau, kad žymėjimas etiketėmis būtų veiksmingesnis. Tačiau aš pasakysiu štai kaip. Jeigu nusikalteliai norės įvykdyti tą nusikaltimą, tai jie taip ir padarys, nesvarbu, kokią inspekciją mes taikytume. Manau, taip atsitiko dėl dviejų priežasčių. Mėsos perdirimo grandinė yra per ilga ir antra, mažmenininkai daro didžiulį spaudimą mažinti kainą ir tiekti taip vadinamą pigę, labai pigę Ehm, žaliavą. Tokio dalyko nėra, pigaus maisto nėra. Geras kokybiškas maistas vis dėlto kainuoja. Ačiū ponui Nikolsonui. Toliau ponas Enjų, vieną minutę. Prieš 30 metų Junktinės karalystės vyriausybė kvailai perleido ES įgaliojimus dėl maisto. Ir dabar mes matome visišką nekompetenciją. Vadinasi, Britai valgo arklieną, nors galvoja, kad tai yra jautiena. ES yra sukūrusi tam tikrą kontrolės sistemą, tačiau jie pasinaudoja sukčiautojai. ES plečiasi ir mes į ES priimame tokias valstybės, kur klesti sukčiavimas. Junktinėje karalystėje maistas anksčiau būdavo nuolat tikrinamas ir iš karto tokie įvykiai būtų staigiai nustatyti. Reikia prisiminti, kad daugelis mūsų parlamento narių mane, kad mūsų žemės ūkio ministras gali staigiai veikti tokiais atvejais. Tačiau paaiškėjo, kad jisai yra visiškai bejėgis tokioje situacijoje. Ačiū, ponė Anderson. Komisija yra pareiškusi, kad. Komisija yra pareiškusi, kad. kad uh, tikrai stengiamasi siekti tokių sukčiavimų pelno. Bet ar tai nereiškia, kad mes kaip reguliuotojai turėtume uh, stebėti, kaip tvarkomas reguliavimas, kaip kokios yra taisyklės, nes mes taip pat esame atsakingi už tai, kad sukčiavimo uh, sukčiavimui kelias būtų užkirstas ir kad tai būtų kaip galima sunkiau padaryti. Aišku, pasaulyje yra labai daug problemų. Ataskaita, kurią minėjo komisija, turėtų e, kalbėti ir apie privalomasias priemonės, taip pat apie uh, mėsos produktų ženklinimą, įskaitant ir atvesintą, šaldytą bei taip pat perdirbtą mėsą. Ir taip pat prekybos grandinės turėtų prisijimti tam tikrą atsakomybę atsižvelgiant aišku į valstybių narių sistemos reguliavimo ypatumus. Bet tos sistemos turi būti tokios, kad galima būtų aptikti sukčiavimą. Škotijos mėsa, kuri e, pagaminta Škodijoje, turi būti atsekama, tik tada mes galėsime užkirsti kelią tokiems skandalom, kurie kilo šiuo metu. Ačiū pirmininkė. Ponas Lukas Hartong, vieną minutę. Pone pirmininkė, Niderlanduose mes sakome, kad arklienos pardavimas maskuojant ją kaip jautieną yra baisus dalykas, nes tokiu būdu gamintojai gali įgyti, gali gauti neteisėtą didžiulį pelną. Ir tokia sistema yra tikrai bloga. Aš manau, kad mums būtina suvokti, jog pirmiausia nacionalinės kompetitingos institucijos yra atsakingos už kontrolę ir užkirsti kelią tokiems e, skandalams. Taigi išvados yra pakankamai aiškios ir kaip jau nekartą kalbėjome per ankstesnius metus, sistema turi būti labai griežta, lygiai taip pat turi būti priemonių, kuris leistų atskirti, kokia tai yra mėsa produkte, ar kliena, ar jautiena, nes kitaip mes e, ke, gali kilti pavojus visai maisto grandiniai. Ačiū toliau komisija ponas e, Perk komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Dauguma pasisakysiu palėtė keletą dalykų. Pirmiausia, dėl sankcijų. Visiškai pritariu, kad nors dabartinės taisyklės įtvirtintos direktyvose ir mes neturime tokio, tokių baudžiamųjų teisės priemonių ES lygių, kokios įtvirtintos aplinkosaugos srityje, aš visgi manau, reikėtų direktyvų nuostatas konkretinti. Jos dabar pernelyg abstrakčios. Ir svarstant šį jautrų klausimą, mes turime aiškiai pasakyti, kad sukčiavimas ne mes turime padaryti taip, kad sukčiavimas neduotų jokios naudos. Tikrai nėra taip, kaip ponas Deivis sakė, kad nėra e, kontrolės. Taip yra nacionalinė kontrolė, taip nacionaliniai teismai, bet visa tai siejasi tarpusavyje. Taip pat buvo kalbama ir apie mėsos gamintojus, kurių licencijos nebuvo panaikintos, nepaisant to, kad buvo e, tiksliai nustatyta, jog jie įvykdė nusikalstamą veiką. Aš turiu pasakyti, kad ekonominės baudžiamosios priemonės turi prilygti, turi būti proporcingos nusikalstamos veikos pobūdžiui. Nes kitaip visada apsimokės sukčiauti. Nes jeigu įmanoma gauti pelną apeinant mūsų taisyklės arba sukčiaujant kitų būdų, tai tai yra jau baudžiamoji veika. Aišku, visada galima surasti įstatymus, kuriuos galima pažeisti. Ir tikrai e, reikėtų galvoti apie proporcingas sankcijas. Negalime šiuo atveju nustatyti tokių sankcijų, kokios nustatomos už, pavyzdžiui, e, vagystės iš būtų. Tačiau ką aš noriu pasakyti, reikia realiai galvoti. Ir jūs realiai teisingai sakėte, kad tikrai nėra tobulų sistemų, bet mes turime padaryti viską, ką galime, kad turima sistema atgrasintų nuo suksiavimo ir kad vykdomos patikros būtų kaip galima veiksmingesnės. Dabar dėl patikrų. Šią sistemą galima tobulinti, tačiau tai, kaip jinai dabar sudaryta, ji apima viską ir reiškia, kad e, visas grandinės dalis. Kita vertus, pačią sistemą įgyvendina ir ją taiko valstybės narės. Taigi nepamirškite, ir už ženklinimą valstybės narės atsakingos. Yra europinės taisyklės ir yra nacionalinė kontrolės sistema. Tiesiog apie tai primenu. Kaip pavyzdžiui, Eirijos vykdomoji agentūra, kuri atliko tyrimą, tirdama pačius pigiausius mėsainius, kurie parduodami rinkoje. Ir buvo aptikta, kad Kai kuriuose mėsainiuose, kurie parduodami labai pigiai, yra iki 80 procentų arklienos. Taigi būtent skandalas prasidėjo atlikus patikrinimus sausio mėnesį ir patikrinus pigiausius rinkoje parduodamus mėsainius. Tada maisto ir veterinarijos tarnyba, kuri veikia Airijoje pradėjo savo tyrimus. Vienai užsima iš esmės maisto saugos klausimais ir drįstų priminti garbiajam parlamentui, kad e, tikrinimas sudėtinių mėsos gaminio dalių yra gana naujas dalykas. Bet mes pradėjome tą daryti ne tik tai bandydami įsitikinti maisto saugą, bet taip pat įsitikinti, e, kokios yra vieno ar kito produkto sudedamosios dalis. Taigi mes atlikome ir patikrinimus, apie kuriuos nebuvo pranešta iš anksto. Ir mes tengiamės iš savo pusės spausti valstybės narės, kad jos neinformuotų iš anksto apie patikras, kad tos patikros būtų vykdomos pagal atsitiktinės atrankos principą dėl užduoto klausimo apie kilmės ženklinimą. Galiu pateikti penkias priežastis, apie kurias jūs ir praeitįje kalbėjote, kodėl reikia tokį ženklinimą įvesti. Lygiai taip pat galiu pateikti kitų valstybių narių argumentus, kodėl kilmės informacijos nereikia nurodyti etiketėse. Tačiau, vienai par kitaip, kilmės ženklinimas yra pakankamai sudėtingas dalykas. Aš iš savo pusės tikrai neturiu jokių iš ankstinių nuostatų, pasirengęs išklausyti visų nuomonas, tačiau nepamirškite, kad jeigu šviežia mėsa ženklinti nėra sudėtinga, jos kilmė yra aiški, tai kur kas sudėtingiau yra a, teikti informaciją apie mėsos kilmę, kai produktas yra perdirbtas ir jį sudaro keletas mėsos rušių. Aš žinau, kad yra valstybių narių, kurios pasisakytų už e, būtent tokias ženklinimo taisyklės ir aišku, kai tik bus parengta galutinė ataskaitos versija, mes imsimės nedėlsdami priemonių. Labai svarbu tinkamai įvertinti kilusios krizės pasiekmes vidaus rinkai. Išanalizuoti, kokios egzistuoja kliūtis apsunkinančios kilmės informacijos pateikimą. Ne viena valstybė narė praktiškai nėra apsaugota nuo sukčiavimo. Iš Junktinės karalystės keliavo produktai į Prancūziją ir a, e, tai buvo produktai, kurie a, e, pažeidė ES taisyklės. Vidaus rinka yra <clears throat> pagrindinis dalykas ES ir e, joje gyvena 500 milijonų vartotojų, nėra jokių kliučių judėti produktams iš vienos vietos į kitą. Tai yra gerai. Bet jeigu nors vienoje valstybėje narėje kyla problemų, tai su ta problema susiduria vis susidurėma visoje vidaus rinkoje. Tai panašu į Šengeno erdvę, kai e, judama laisvai Šengeno erdvėje. Ir jeigu aptinkami pažeidimai, tai nereiškia, kad mes turime apskritai panaikinti E, Šengeno sistemą. Taip, taisyklės reikia griežtinti, lygiai taip pat reikia griežtinti ir patikras maistos sektorė. Todėl aš visiškai pritariu parlamento nuomoniai ir tikiu, kad sutelksime savo e, gebėjimus tam, kad galėtume susidoroti su kilusiu skandalu, e, su kritusiu vartotojų pasitikėjimu ir kad galėtume kaip galima greičiau sutvarkyti visą maisto grandinę. Faktiškai didelė dalis tenka teisėkuros sričiai. Tokiu būdu, nes tik teisėkuros pagalba mes galime užkirsti kelią skandalas. Tikrai nėra priimtina, kai keletas a, įmonių veikia didžiai žalodamos rinko, vidaus rinkos veikimą ir vartotojų pasitikėjimą. Taigi galiu patikinti gerbiamąjį parlamentą, kad imsimės visų priemonių, kad panašus sukčiavimo atvejai nepasikartotų ateityje. Ačiū, ponė komisarė, tad baigiam bendro pobūdžio diskusijas ir dabar pereikim prie vartotojų ginčių alternatyvaus sprendimo dėl mm, vartotojų ginčių e, alternatyvaus sprendimo Louis Grech pranešėjas ir e, Roža von Tun dėl vartotojų ginčių elektroninių.